So, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, pradėkime savo posėdį. Mūsų laukia daug darbų. Turime darbų grafiką ir turime stengtis to grafiko laikytis. Šiandien yra vertimas. 17 kanalas, ko gero, yra į ukrainiečių kalbą. Ir iš ukrainiečių kalbos 25? Yes. Excuse me. Okay. 25. So, for those following in Ukrainian 25, channel 25, yeah? Ukrainiečių kalbos vertimo kanalas yra 25. Gerbiamas ponė Groisman, Verhovna Rada frakcijų atstovai, Verhovna Rada nariai, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man šiandien didžiulis malonumas sveikinti su jumis visais. Dabar dar neoficialus mūsų susitikimo atidarimas, dabar tik briefingas prieš oficialų atidarimą. Mes pakalbėsime apie poreikių vertinimo misijos ataskaitą. Šiandien gausite šią ataskaitą visi anglų ir ukrainiečių kalbomis. E, pristatysime oficialiai šį dokumentą e, Rados pirmininkui Groismanui ir Europos parlamento pirmininkui ponui Šulcui. E, šiandien šis briefingas, kurį mm, dabar, kuriam dabar vadovauju, ši informacija <clears throat> vakar, aš šią informaciją vakar neoficialiai E, pateikiau Ukrainos e, rados frakcijų vadovams. Taigi jau jie šiandien išgirs tą, ką išgirdo vakar. Ir pirmiausia, pradėsiu nuo pirmos skaidrės. Nežinau, ar matote, kas parašyta, tik noriu pasakyti, kad pristatydamas situaciją, noriu pasakyti, kad asociacijos susitarimas tarp ES ir Ukrainos buvo vienu metu, tuo pat metu ratifikuotas Europos parlamente ir aukščiausioje radoje, Verhovna Rada, 2014 m. 16 rugsėjo. Toks solidarumas iš tiesų unikalus, niekada anksčiau Europos parlamentas ir asocijuotos valstybės parlamentas yra e, parodę e, tokį, tokį, tokį bendrą, tokią bendrą valią. Ir tai atspindi ypatingus santykius tarp Europos parlamento ir Verhovna Rada. Europos parlamento demokratijos, paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupė E, pasirinko Ukrainą kaip prioritetinę šalį, e, siekdama sustiprinti Ukrainos gebėjimus ir skatinti dialogą. E, stebėtojų misijai Europos parlamento vardu vyko stebėtojų misijos <clears throat> ir po stebėtojų misijų visuomet yra pateikiamos tam tikros rekomendacijos, bet sistemiškai nesilaikoma uh, ne, nestebima, kaip jos įgyvendinamos. Ir dėl to buvo nuspręsta, kad parlamentas, Europos parlamentas ypatingą dėmesį skirs santykiams su Verhovna Rada. Ir praėjusiu metu trečią Liepos Kieve buvo pasirašytas tarpusavio supratimo memorandumas. Jį pasirašė ponas Šulcas Europos parlamento vardu ir ponas Groismanas Verhovna Rada vardu. Buvo nuspręsta uh, siūsti į Ukrainą poveikių, poreikių vertinimo misiją, uh, kad uh, būtų išsiaiškinta, kaip būtų galima sustiprinti Verhovną Radą kaip demokratijos instituciją ir man teko privilegija uh, būti nominuotam signa, abiejų signatarų e, šios poreikių vertinimo misijos vadovų. Šiek tiek papasakosiu apie mūsų darbą ir metodologiją. 16 metų rugsėjį vykau mm, į Ukrainą, tai buvo tyriamasis vizitas, susitikau su Rados pirmininku, pirmininko pavaduotoju, frakcijų nariais, e, rados nariais, kad galėtume geriau išsiaiškinti, e, koks turėtų būti mūsų misijos tikslas ir po to buvo dar šeši vizitai, kiekvienas iš jų tęsiasi tris ar keturias dienas. Taip pat mes dirbome ir Briuselėje, ir Strasbūrė. Ir aišku, kaip jau minėjau, buvo vizitai į Kievą. Kijeve vyko iš viso mažaug, maždaug šimtas įvairių susitikimų. E, e, sustikome su e, parlamentarais, administraciniais darbuotojais, pilietinių organizacijų atstovais, už ką esame labai dėkingi visiems. Buvome taip pat parengę klausimyną, kurį išdalinome įvairių komitetų sekretoriatams ir klausimynas leido mums geriau suprasti, <clears throat> ką galėtume padaryti. Galiausia apsibrėžėme septynės pagrindinės rytis, kuriuose reiktų siekti e, pasikeitimų ir dabar norėčiau tas rytis pristatyti. Taip pat e, peržiūrėjome e, labai daug literatūros, nes įvairūs ekspertai yra E, parengę nemažai dokumentų skirtų Verhovnai Radai ir mes taip pat visą šią, visą šią literatūrą naudojamės, nuspręsdami, ką geriausia galėtume pasiūlyti. Taigi mūsų misija e, buvo kaip didelė kempinė, kuri sugėrė visą svarbę informaciją ir tada pabandėme pasinaudodami tą informaciją, apibendrinti ir išskirti pagrindinius svarbiausius dalykus. Norėčiau mm, pasakyti, kad mm, mūsų darbas misijoje buvo pagristas tuo, kad mes manome, kad Ukrainos ateitis didelė dalimi priklauso nuo jos institucijų mm, buvimo, nuo tvirtų institucijų buvimo. Ukrainoje tikrai yra daug stiprių asmenybių. Ir tą pastebime Ukrainos politinėme gyvenime Bet postsovietinė erdvė gali būti apibūdinama tuo, kad yra stiprių personalijų, stiprių asmenybių, bet institucijos yra labai silpnos. Institucinė sandara yra silpna, dėl to reikia stiprių institucijų, kurios galėtų tinkamai veikti ir atlaikyti tos iššūkius, kurie šaliai kyla. Ir norint kurti stipres institucijas, tai e, ta kūryba turi prasidėti demokratiškai išrinktame parlamente, e, dirbant su tais parlamentarais, kuriuos išrinko Ukrainos žmonės. Ir tie septyni e, pagrindiniai transformacijos svertai yra tokie. Pirmiausia, tai teisėkuros procesas, nes parlamentai tvirtina įstatymus, mes bandėme išnagrinėti, kaip dirba e, rada įstatymų kūrimo procese. Ukraina turi prezidentinę, parlamentinę ir vyriausybinę sistemą. Sistema yra sudėtinga, bet parlamentas vis tiek vaidina svarbu vaidmenys, atsiskaito piliečiams. Taigi skaidrumas, atskaitomybė yra vienas svarbių dalykų pasirašydama asociacijos susitarimą su ES Ukraina prisėmė atsakomybę e, kurti įstatymus, kurie atitinka Europos teisinę tvarką. Ir taip pat e, turiu pasakyti, kad politinė sistema turi būti tinkamai administruojama, kad jinai veiktų kuo geriausiai. Ir dėl to mes Mm, pasižiūrėjome, kokie administraciniai gebėjimai yra Ukrainoje. Pasižiūrėjome, <clears throat> kaip vyksta dialogas tarp mm, mm, pozicijos ir opozicijos Verhovna Radoje. kaip vyksta koalicinis bendradarbiavimas. Kai kurie žmonės mm, tęsia atlikta, mm, da, tęsia mm, parlamento tradicija, bet maždaug 54 procentai parlamentarų yra išrenkami naujai. Taigi labai svarbu pasižiūrėti šioje srityje, kokie etiniai principai ir elgesio kodekso principai veikia. Mūsų ataskaitoje yra 52 rekomendacijos. Šiandien 20 jų norėčiau paminėti, ne todėl, kad kitos nėra svarbios, bet todėl, kad neturime e, labai daug laiko kiekvieną iš tų rekomendacijų išsamei apsvarstyti. E, tikiuosi, kad iš tiesų perskaitysite visą šitą pranešimą, kai turėsite laiko. Taigi 20 rekomendacijų dėl pakeitimų. Pirmasis svertas teisėkuros procesas Verhovna Radoje. Pirmiausia rekomendacija, pirmiausias mūsų teiginys yra tai, kad mes tikime, kad jūsų parlamentas, jūsų vyriausybė ir prezidento administracija turi e, dirbti kartu per visą teisėkuros kūrimo, visą teisėkuros procesą. Iš tikrųjų, labai dažnai įstatymai priimami per vėlai ir yra per mažai parlamentinio tikrinimo. Iš dalies taip yra dėl to, kad tokia yra proceso struktūra bet jis nepasikeis, jeigu kartu visos institucijos nedirbs iš vien, kad tą procesą pakeistų. Taigi mes akcentuojame pirmiausia dirbti kartu, kuriant e, kokybiškus teisės aktus, bendradarbiauti per visą procesą. Antra rekomendacija. Tai, kas nėra nauja, tai, kas e, jau yra buvę daryta anksčiau, būtent vyriausybės pasiūlymai dėl teisės aktų, kurie turėtų būti apsvarstyti Verhovna Radoje. Vyriausybė turėtų pasakyti štai ko siekiame, štai kokie tikslai, štai kokias priemonės siūlome, tokios sąnaudos e, ir štai toks poveikis, kurio tikimės. Tada visi šitie pasiūlymai turi būti aptarti parlamente, komitetuose ir komitetai, parlamentas turėtų išreikšti savo nuomonę, kas tinka, kas netinka, kas galėtų būti patobulinta. Tada reikėtų įtraukti pilietinę visuomenę, ekspertus, sveikatos, žemės ūkio, švietimo srityje. Ir būtent taip pasinaudoti bendromis jėgomis, laikyti ranką ant visuomenės pulso, teisėkuros procese, kuriant įstatymus Ukrainai, piliečiams e, ir kad jie būtų tinkami. Tai nėra kažkas ypatingo, tai nėra labai sudėtinga, tai jau veikia daugelie pasaulio šalių ir šis procesas turėtų būti taikomas ir Ukrainoje. Kita skaidrė. Dar viena sritis, e, kai kurie iš jūsų su kuriais jau kalbėjome, nenustepsite dėl to, ką pasakysiu. Kuo išsiskiria jūsų parlamentas yra privačių narių iniciatyvos. Iniciatyvos siūlyti teisės aktus teisė. Daugelie parlamentų tokia iniciatyvos teisė egzistuoja, bet kuo Verhovna Rada skiriasi nuo kitų parlamentų, yra tai, kad jūsų atveju yra labai daug įstatymų, kurie priimami per būtent tokį procesą. Mm, per pirmą šios mm, Verhovnas Rados darbo kadenciją buvo e, pateikta 2500 teisėkuros teisės aktų, 2000 iš jų pasiūlė parlamento nariai. Ir kai mes e, kalbame su komitetų nariais, jie sako, neįmanoma apriepti tiek darbo. Parlamento teisės tarnybos taip pat sako, kad jos mm, patiria didžiulį darbo spaudimą. Visiems tai yra per daug mm, sudėtingas procesas. Tai yra mm, tarsi Mes tai vadiname teisėkuros tsunamiu. Toks yra milžiniškas kiekis Tai yra statistika iš jūsų parlamento. Ir mes e, nustatėme, kad tais pačiais metais tik 7 procentai visų tiesiekuros pasiūlymų iš tikrųjų e, virto įstatymais. Noriu paklausti štai ko. Jeigu jūs dirbtumėte kažkokios verslo bendrovės valdyboje ir vadovai tos bendrovės pasakytų štai, e, kiek mes visko investavome ir 7 procentai mūsų produktivumas. Tai aišku, jums kiltų klausimas, kas atsitiko su kitais 93 procentais. Parlamentas turėtų savo užduoti lygiai tokį patį klausimą. Iš 2000 pasiūlymų sąrašo turėtų būti balsuojama frakcijose dėl atitinkamų atitinkamo teisėkuros pasiūlymo skaičiaus. Galbūt reikėtų mm, nustatyti tam tikrą proporciją, tam tikrą apribojimą ir tada turėtų būti taikomi tokie reikalavimai kaip e, tinkama teisės akto struktūra, atitikimas konstitucijai, e, atitikimas neutralumo reikalavimams, ES suderinimo reikalavimams ir panašiai. Visa tai jau jūsų taisyklėse, bet tas taisyklės jūs ignoruojate. Tai Mm, reikėtų iš tikrųjų jas prisiminti. Ir tik taip atrinkus teisėkuros iniciatyvas reikėtų pateikti balsuoti parlamentui. Ir visada yra, visada bus balsuojama dėl naujų tarkim, 20 teisėkuros iniciatyvų, bet tokį skaičių galima kontroliuoti, galima užtikrinti jų kokybę, perleisti juos per ekspertus, dėl jų balsuoti, juos išnagrinėjus ir tada pereiti prie kitų 20 teisėkuros iniciatyvų. Bet ne 2000 iš karto, tas tsunamis, kuris visus iš karto paskandina būtina išsaugoti parlamentarų iniciatyvos teisę, bet ir leisti jiems prioritetizuoti teisėkuros pasiūlymus. E, Europos, Europos parlamente tokių, tokio proceso nėra, Europos parlamentas neturi teisėkuros iniciatyvos, bet yra pasaulyje šalių, kurios tokią iniciatyvos teisę parlamento nariams pripažįsta. Kita rekomendacija parlamento darbo kalendorius mėnesiui. Mes pas, uždavėme jums nemažai klausimų ir išsiaiškinome štai ką. Kokia yra Verhovna Rados praktika? Kai vykstate į Kievą, į plenarinę sesiją, e, tą pačią savaitę rengiate ir komitetų posėdžius. Ir paprastai komitetai uh, komitetų posėdžiuose dalyvauja daug parlamento narių. Toliau yra komitetų savaitė. Bet mes išsinagrinėjome komitetų savaitės tvarkaraštį ir pamatėme, kad e, jūsų komitetai nesusirenka per komitetų savaitę. O tie, kurie susirenka, ten nebūna kvormo. Kitaip sakant, jūsų komitetų savaitė yra fiktyvi. Praktiškai nors yra numatyta tokia komitetų savaitė, bet realiai nieko nevyksta. Ir aš susitikau su komitetų pirmininkais, kurie sako, mes neturime laiko komitetuose mm, padaryti viską, ką reikia. Tai aš sakyčiau, jeigu vykstate į Kievą į plenarinę, tai reikėtų ties tuo ir susitelkti, o kimetų komitetų savaitė turėtų būti palikta komitetams. Jums spręsti, kiek tokių savaičių reikėtų papildomai, nes tai yra jūsų parlamentas, jūsų kadencija ir jūsų konstitucija, bet aš sakyčiau, jeigu jums trūksta laiko padaryti viską kaip reikia, tai galbūt iš tikrųjų reikėtų pakoreguoti tvarkaraštį taip, kad um, viskas būtų veiksmingiau. Uh, jūsų institucijose. Norėčiau pereiti prie kitos rekomendacijos e, konsultacinė taryba, teisėkuros, tiksliau taikinimo taryba teisėkuros procese. Aš manau, kad taikinimo tarybos posėdžiai turėtų vykti už uždarų durų. Ir aš jau esu sakęs kažkada, kad tuo nesiekiama uždrausti kažkam, uh, E, gauti kažkokią informaciją ar sužinoti tai, ką būtina sužinoti. Aš esu buvęs šios institucijos pirmininku ir frakcijos pirmininku ir žinau, kad kartais reikia už uždarų durų aptarti, ką ketiname daryti, bet po to visi turi sužinoti, koks yra galutinis sprendimas. Jis turi būti viešas. Kartais e, iš tikrųjų e, gerai užsidarius viską aptarti, jeigu tai duoda tinkamų rezultatų. Mes dalyvavome vienoje taikinimo taryboje ir aš buvau nustebęs pamatyti visą eilę kamerų. E, ir kasgi vyksta, kai e, politikai atsiduria prieš kameras? Aš asmeniškai galiu pasakyti, kas su manim atsitinka. Jautiesi kaip aktorius, kaip Holivude ir vaidini prieš kamerą. Žinom, kaip Holivudo aktoriai prieš Oskarų dalybas e, veikia. Bet esmė ta, kad um, tai yra laikas e, skirtas neviešiems pasirodymams. Tai galbūt kartais reikėtų uh, E, iš tikrųjų ir frakcijų vadovai galėtų pagalvoti apie tai, kaip iš tikrųjų tą svarstymo procesą organizuoti taip, kad jis būtų veiksmingas, o vėliau priimtų sprendimus paviešinti. Toliau balsavimo sistema. Tai yra jautrus klausimas Mes e, buvome nustebinti e, tuo, kad yra labai aukšta kvorumo riba, reikia 260 e, balsų, bet toliau aneksuoto Krymo deputatų nėra ir rytinių regionų taip pat. Mes manome, kad jums reikia susitarti dėl uh, kvormo ribų sumažinimo, kad e, galėtų vykti normalus darbas. Nes kai kartelė yra per didelė, tai žinome, kad negali vykti normalus balsavimas. Pirmininkas nuolat tikrina 180, 190, 200 parlamentarų ir kai atvyksta 226 galima balsuoti, bet taip negalima elgtis. Aišku, jeigu norima keisti konstituciją, tai kvormas turi būti aukštas, e, bet tikrai daugelis teisės aktų reikalautų mažesnio kvormo mūsų nuomonė. Ir aš pasakysiu, kodėl mes teikiame šią rekomendaciją, kodėl vyksta ši diskusija, todėl kad tai yra numatyta jūsų konstitucijoje, o mes jūsų konstitucijos keisti negalime ir nenorime, bet tai būtų galbūt techninis konstitucijos pakeitimas ir nepaisant to, ar kalbame apie parlamentinę ar prezidentinę sistemą, čia jau visai kitas, e, kita diskusija, žinau, kad ji vyksta, bet ji yra, ji vyksta savo ruoštų tie techniniai pakeitimai nenuspręstų, neapspręstų sistemos ir jos pobūdžio. Ir tai būtų tikrai parlamentariškumo kultūros e, labui. Tai padėtų suderinti jūsų darbą su kitų parlamento darbu. Įsivaizduokime, kad pagal naujas taisyklės e, būtų balsuota už opozicijos sprendimą. Man tai būtų demokratijos laimėjimas, ne todėl, kad aš už opoziciją ir už poziciją, e, bet tiesiog pats procesas į jūsų sistemą įneštų tas sistemas, e, kurias mes naudojame savo parlamentuose sistemas, kuriomis yra sprendžiama dėl balsavimo ir dalyvavimo. Taigi mes jūs ragintume apie tai pagalvoti, nors ir suprantame, kad rizikuojame e, būti suprasti kaip besikišantis į jūsų reikalus ar norintis pakeisti jūsų konstituciją. Norėčiau pasiūlyti dar keletą rekomendacijų kaip reikėtų parlamentui kontroliuoti vyriausybę. Tai labai svarbus parlamento veiklos aspektas, kaip kontroliuoti vyriausybę. Tiesiog norėčiau pateikti vieną pavyzdį. 98-99 metais šiame parlamente buvo labai intensyviai diskutuojama su komisija dėl atskaitomybės. Ir galiausiu, čia pirmą kartą per visą istoriją istoriją parlamentas buvo priverstas. Parlamentas privertė komisiją atsistatydinti, kadangi mes pareikalaujam lavome visiškos komisijos atskaitomybės. Žinoma, tai yra vienas iš pagrindinių veiksmingai dirbančio parlamento uždavinių. Labai svarbu parlamentoj, komitetams, frakcijoms, labai svarbu visiems parlamentarams. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad Verhovnėje Rada ir ministrų kabinetas, kadangi į Verhovnėje Radą patenka daug e, tarybo, e, komisijos pateiktų e, teisės aktų, labai svarbu šioms institucijoms bendradarbiauti. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kada gali būti pateiktos ataskaitos, pagal kokį kalendorių. Nereikia kviesti ministrų kiekvieną dieną, bet reikalingas parlamente tas ministras, kurio darbo sfera yra aptariama. Todėl šitos ataskaitos galėtų sustiprinti parlamento įtaką, parlamento kaip priežios institucijos įtaką. Tiesiog reikėtų stengtis sužinoti, kas vyriausybėje buvo planuota praėjusiais metais, kokie šiais metais rezultatai, juk nepakanka vien tik išleisti teisės aktų, reikia pasidomėti, kaip šitas teisės aktas buvo įgyvenintas, o jeigu ne, pasiteirauti, kodėl. To nebus, jeigu jūs to nedarysite. Taigi ir šioje srityje yra daug ką nuveikti. Kalbant apie politinę priežiūrą, reikėtų pagalvoti apie parlamentų, darbą, parlamentų komitetų darbą. Tai yra 28 plus 1 komitetas. Iš tikrųjų, nežinia, ar reikia tiek daug komitetų. Tačiau vienas komitetas, ko gero, turėtų tiesiogiai sieti savo veiklą su viena ministerija. Tai turėtų būti tiesioginis ryšys. Ir mes norėtume, kad Verhovnoje radoje, šioje Verhovnoje radoje reikėtų priimti sprendimą dėl sekančios kadencijos. Kodėl taip sakau? Todėl, kad esu politikas praktikas. Šiandien komiteto pirmininkas, komiteto pirmininko pavaduotojas visada imasi pakankamai daug atsakomybės ir jeigu kitą savaitę kas nors pasikeistų, tai žinoma sutriktų komiteto veikla. Tačiau labai svarbu, kad ta, tas testinumas, konsensusas būtų užtikrintas ir vėlesniam laikui. Be to, jūs turėtume pagalvoti, reikėtų pagalvoti apie Dehondo metodo taikymą. Dehondas yra Belgijos. This parliament. We gave yesterday to all the factions. Tai yra Dehondas, e, Belgijos statistikos specialistas. Tiesiog mes galėtume ištimiau paaiškinti šito pasiūlymo Dehon sistemos esmę. 20 komitetų, sakykime, ir 9 delegacijos. 29 įvairiausiai pasiūlymai yra pateikiami. Tai reiškia, padauginti reikėtų viską iš trijų. Ir tai yra pateikiama kaip visa visas piragas, kaip vienas paketas. Tačiau jūs turite pagalvoti, kaip supjausyti tą piragą į gabaliukus ir kaip tiesiog supjausyti jį į proporcingus tas e, gabalėlius. Ir kuo visas piragas yra didesnis, tuo gabaliukai yra didesni. Tačiau po to jau reikėtų pasirinkti, kas gauna kokį teisėkuros akto gabalėlį ir kokia tvarka. Jeigu pritartumėte šiam metodui ir jeigu susitartumėte dėl komitetų skaičiaus, tai tuomet iškiltų klausimas, ką daryti su tais komitetais, kurie tampa atlikiniai. Tiesiog reikėtų susitarti, kad vienas komitetas tektų vienai vyriausybės ministerijai. Galbūt kai kas pasakysite, kad pat koksas nori darbo, nori tiesiog teikti mums rekomendacijas ir siūlo mums įvairiausius pasiūlymus. Ir jeigu jūs toliau įsteigsite naujus komitetus, jūs tiesiog paskesite jų uh, skaičiuje. O jeigu jūs apsispręsite dėl komitetų skaičiaus, dėl jų veikimo pobūdžio, tai tuomet dirbsite racionaliai ir tuomet galėsite padaryti atskirų ministerijų vadovus atskaitomingais komitetams. Taigi reikėtų pagalvoti apie tą komitetų skaičių. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną rekomendaciją. Galbūt reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų įdėkti parlamente pranešėjų sistemos. Pavyzdžiui, Berlyne biudžeto komitetų atžvilgių yra atlikta studija ir parodyta, kaip biudžeto komitetai rengia pranešimus. Tiesiog pagrindinė idėja yra štai kokia. Reikėtų ugdyti parlamentarų ekspertinės žinias, administravimo žinias, kad jūs, parlamentarai, taptumėte geresni. Gruodžio mėnesį, sakykime, prieš e, savaitgalį, prieš vidurnaktį jūs esate, jums paskambinama ir tiesiog teiraujamasi kažko konkrečiai. Tačiau jūs turėtumėte būti informuotas, kokia situacija per pasausius dešimt metų ir suvokti, apie ką kalbama. Kitas dalykas yra atvirumas ir skaidrumas atskaitomybė piliečiams. Iš tikrųjų, investavote pastarosiamis savaitėmis į naujas technologijas, tai didžiulė pažanga, Tačiau reikėtų vis dėlto parengti ir um, vidutinės trukmės laikotarpio strategiją, kuri leistų gerinti jūsų pasirengimą ir bendradarbiauti su visuomenė. Tokios strategijos kūrimui mes galime pasiūlyti patarėjų grupę. Tačiau tai reiškia, kad reikėtų numatyti finansavimą ir taip pat pagalvoti, kaip moderniau susisiekti parlamentui su rinkėjams. Iš tikrųjų, jūsų biudžete trūksta lėšų ir puikiai suprantame, kad reikia nuveikti labai daug kitokio darbo, o kai mes pateikėme rekomendacijas, tai puikiai suprantame, kad jums atsiras dar didesnė darbo našta. Tačiau vis dėlto mes turėtume pagalvoti apie nuoseklę komunikavimo strategiją, pagalvoti, kokią strategiją jūs taikote bendraudami su atskiromis institucijomis, kaip jūs pateikite informaciją piliečiams, kaip atskira valstybės institucija, demokratiška institucija. Šita sistema turėtų būti paprasta. Tiesiog ji turėtų būti tokia, kad pateiktų informaciją apie atskiras jo struktūras ir taip pat suteiktų galimybę pasidomėti ir kiekvienu parlamentaru ir jo veikla. Taigi tokia sistema dar tik svajonėse, ji dar nėra e, subrandinta. Jūs turite labai daug gerų bendradarbiavimo su komunikavimo su visuomenė kanalų. Tačiau Jūs turėtumėte susijęti visus tuos kanalus su strate, bendra vieninga strategija ir atsižvelgtumėte į dabartinės visuomenės lūkesčius. Kitas dalykas - jūsų teisės aktų suderinimas su ES teise. Šios dienos Ukrainos įstatymai galvojant apie tai, ar jie atitinka ES teisės aktus, yra pasenę, kadangi dauguma iš jų yra priimta prieš asociacijos susitarimo pasirašymą. Todėl jūs turėtumėte atnaujinti savo teisės aktus, kadangi asociacijos susitarimas yra ta, tas etapas, kuris atsirado vėliau. Administraciniai gebėjimai tai yra penktoji pagal reitingą rekomendacija, ji yra labai svarbi. Labai svarbu, kad jūsų tarnautojai būtų kvalifikuoti, jūsų darbuotojai yra geri, parlamentarai taip pat labai ambicingi, tačiau reikalinga labai gera moderni sistema, nes geras, kvalifikuotas personalas nusipelno ir modernios sistemos. Aš tiesiog nenorėčiau būti populistas ir reikalauti skirti lėšų iš jūsų ir taip skurdaus biudžeto. Tačiau vis dėlto reikėtų numatyti tinkamą finansavimą administravimo reikmėms. Ir žinoma, jeigu jūs manote, kad administracinės struktūros yra reikalingos, joms reikėtų skirti tinkamą finansavimą. Tačiau kita vertus, jeigu jūs skiriate viešojo sektoriaus biudžeto lėšas, jūs turite numatyti sistemą, pagal kurią būtų atsiskaitoma už finansavimą. Tiesiog reikėtų tiesiog mm, sukurti tokią sistemą, kad e, audito rūmai, audito struktūros turėtų turėti galimybę patikrinti, kam leidžiamos lėšos, kas yra nuveikta, užgautas lėšas. Ir kitas dalykas, jūs galėtumėte parodyti pavyzdį kitoms institucijoms, kurios nenori, kad audito atstovai apsilankytų ir atliktų patikras juose. O lyderystė yra demokratinių įgaliojimų sudėtinė dalis. Aš manyčiau, tai galėtų būti geras pavyzdys. Tiesiog reikėtų skirti finansavimą iš biudžeto, tačiau užtikrinti visišką atskaitomybę. Mes taip pat manome, kad reikėtų sustiprinti jūsų administra, administracinės struktūras Tiesiog jūs turite pakankamai geras administracinės struktūras, tačiau jos nėra pakankamai stiprios. Jūs turite, jūs esate teisėkūros institucija, todėl jums yra reikalinga uh, kokios profesinės žinios. Jums reikalinga suburti šitas žinias vienoje vietoje ir taip pat jums būtina padėti komitetams atlikti savo darbą. Bet to jums reikia labai nuoseklios, aiškios žmogiškųjų išteklių plėtros strategijos. Aš nemoku ukrainiečių kalbos, tačiau žodis aparat, aparačik vienas kitą tarsi pateisina. Jeigu viršininkas jums nurodo, ką nors atlikti, tiesiog jūs net nesusimastote, ar galima elgtis kitaip. Tadgi jums reikia išugdyti vidutinio lygmens uh, E, darbuotojus, administratorius, jums reikia apmokyti juos naudotis moderniomis technologijomis, išmokyti profesionalumo. Šiandien e, Verhovnoje Rada būtent šioms mokymo e, administracinės struktūrų kvalifikacijos kelimo reikmėms žmogui tenka per metus apie 2 eurus. Taigi jums reikia investuoti į savo žmogiškosius išteklius. Ir kitas dalykas tai yra personalo judumo politika. Ne vienoje organizacijoje tai yra neišvengiamas dalykas. Negalima toleruoti, kai vienas žmogus užsibūna toje pačioje darbotvoje dešimtmečiais. Todėl judumas yra savaime suprantama dalis, kadangi judumas leidžia tiesiog atšviežinti savo žinias, e, suvokti, kad kitoje vietoje taip pat yra įdomu dirbti ir todėl mes manytume, kad tai yra vienas iš modernios visuomenės veikimo aspektų. Dialogas. Tiesiog dialogas su opozicija reiškia, kad jūs turite išmokti vertinti opoziciją. Po Maidano įvykių aš puikiai suprantu, kad yra pakankamai daug įvairiausių ginčių, tačiau vis dėlto reikėtų įteisinti aišku opozicijos vaidmenį. O opozicija reiškia, kad yra žmonių, kurie turi savo nuomonę, tačiau nėra daugumoje. Ir bent jau šioje kadencijoje reikėtų grįžti prie šio klausimo. Mes rekomenduotume jums įteisinti opozicijos statusą, kadangi demokratija veikia būtent taip. Šiandien jūs esate pozicijoje, kitą kadenciją galite būti opozicijoje. O opozicijos statuso įteisinimas reiškia taip pat ir tam tikrus parlamentinės veiklos pagrindus. Reikėtų įsteigti ir taikinimo tarp frakcijų ir partijų struktūrą. Iš tikrųjų, partijose yra įvairios iniciatyvinės grupės, todėl jūs turėtumėte tą veiklą taip organizuoti, kad jinai jums padėtų, kad būtų naudinga. O tai reiškia, kad jūs turėtumėte išplėtoti tokios e, paramos, tokios veiklos metodus. Septintoji sritis - tai yra Elgesio kodeksas ir etikos klausimai. Mus nustebino vienas dalykas. Būtent, kad jūs neturite jokių nuostatų parlamento E, kalbėtojams, e, parlamento pirmininkui, pirmininko pavaduotojui dėl to, kiek laiko yra suteikiama jam kalbėti. Tačiau jūs tiesiog turite teisę nutraukti kalbėtoją, pasakydamas, aš jūs stabdau. Tačiau jūs negalite taip elgdamiesi tiesiog veikti prieš savo institucijas, prieš savo parlamento orumą. Aš negaliu tiems kolegoms, kurie sėdi čia galutinėse eilėse, tiesiog kreiptis tiesiogiai ir pasakyti, kad jie turi išeiti ar panašiai. Tie žmonės tiesiog yra mūsų pagalbininkai, jie atneša uh, dokumentus, nors žinoma, diskutuojama vienoje šalės, salės pusėje ir kitame krašte, tačiau tai yra parlamentinės veiklos kasdienybė. Taip pat mes rekomenduojame jums parengti per Vehomnąją radą Elgesio kodeksą. Tai reikia padaryti diskutuojant atvirai ir skaidriai, vieni su kitais, įtraukiant pilietinę visuomenę. Mes taip pat esame parengę Elgesio kodekso sudarimo principus. Šioje brošiūroje jūs rasite tam tikras e, internetinių puslapių nuorodas, nuorodas e, apie įvairius tarptautinius e, Elgesio kodekso e, punktus arba pavyzdžius. Taigi mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tokią galimybę. Toliau. Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis, trečiadienį paskutinė šios savaitės dienė, diena bus pasirašytas Europos parlamento generalinio sekretariato vartu ir Verhovnas Radas generalinio sekretariato sekretoriaus administracinio bendradarbiavimo sutartis pagal formulę daugiau už daugiau. O tai reiškia, kuo jūs daugiau labiau reformuosite savo veiklą, tuo didesnę pagalbą mes jums skirsime. 52 metais buvo pradėta parlamentinių asamblėjų praktika, o po to jau prasidėjo ir bendradarbiavimo su parlamentais era. To niekad nevyko, o e, mūsų pirmininkas Šulc, komisaras Plenkovič ir kiti, parodydami šitą iniciatyvą, tiesiog nori padėti sustiprinti Verhovnai Rado administracinius gebėjimus. Andrei Plenkovič vadovaujant bus daroma labai daug. Andrei, prašau jūs atsistoti nors dauguma parlamentaro jūs puikiai pažįsta. Andrėjus vadovavo stebėtojų misijai Ukrainoje, kuri tiesiog pateikė rekomendacijas dėl to, apie ką mes dabar kalbame. Ir šitą, šitą uh, e, ataskaitos medžiaga yra čia, jūs galite ją pasiimti, parodyti, nusifotografuoti su ją. Mes tiesiog norėtume, kad Verhovnai Rada taptų moderni, transformuota institucija, parlamentinė struktūra. Praėjusį vakarą man teko kalbėti Verhovnai rado pirmininko pavaduotojo akivaizdoje ir šita prezentacija yra lygiai ta pati, kurią aš padariau vakar. Iš tikrųjų, aš buvau sužavėtas, kad tokiais sunkiais laikais buvo kolegiškai išreikšta valia toliau dirbti su mumis. Tai frakcijų vadovai, tai yra e, Verhovnai Rada, e, e, pirmininkas, pirmininko pavaduotojas išreiškė tokią valią. Karpė diem. Pasinaudokim šitą progą, šios rekomendacijas yra jūsų įgaliojimai, įgaliojimai dėl jūsų parlamento, dėl jūsų konstitucijos. Tikėkite, jeigu mes eisime šiuo keliu kartu, tai bus naudinga jūsų šaliai ir jūs būsite ne vieni. Mes jums padėsite, padėsime visada. Ir ne tik tai mes, bet ir mūsų nacionalinių parlamento atstovai, bet ir mūsų bičiuliai iš Anapus Atlanto. Paskutinį kartą lankydamasis Kieve aš kalbėjausi su kiekvienos valstybės narės JAV, Kanados, Norvegijos ir Šveicarijos ambasadoriaus. Ir visi pritarė, kad reikia elgtis pagal principą daugiau už daugiau. Jeigu jūs dėsite pastangų, tai tarptautinė visuomenė jums taip pat padės. Aš tikiuosi, kad viskas taip ir bus, kaip mes pagėdaujame. Trumputė pertraukėlė. Šešioliktą trisdešimt prasidės oficialus konferencijos atidarimas. Aš trumpai formaliai, oficialiai pristatysiu dokumentą, tą pranešimą ir salėje salės pabaigoje e, tų dokumentų, tų pranešimų, tų ataskaitų yra, galite e, visi juos pasimti. Ir a, e, tikiuosi, kad mes visi entuziastingai kartu a, pasinaudosime a, tomis rekomendacijomis ir tos ataskaitos išvadomis. Dėkui.